nors jis tos. Ačiū, ponia Kalada. Dabar kalbėsiu gimtają kalbą. Pone pirinkė, ponios ir ponai, 20 metų Šengeno zona naudoja vienodą vizų lipduką. Pastaraisiais metais e, padirbinėjimo atvejų padaugėjo per praėjusį mūsų posėdžio komiteto posėdį aš pabandžiau pateikti, pristatyti komisijos pasiūlymą dėl reglamento, dėl vienodų vizų formų pasiūlymą, dėl dokumento techninio pobūdžio. Aš pritariu šiam pasiūlymui ir nesiūlau jokių pakeitimų. Naujasis, naujoji vizų forma, naujoji lipduko forma jau suderinta su visomis suinteresuotomis pusėmis ir atitinka mašininių skaitytuvų poreikius. Dėl to, kad šis pasiūlymas yra labai svarbus, naujasis teisės aktas turėtų būti patvirtintas kaip galima anksčiau, kadangi tai yra skubu. Jeigu kas nors iš kolegų norėtų pateikti pakeitimų, galite tai padaryti iki gruodžio 9 dienos. o balsuoti planuojame sausio mėnesį. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Ar yra norinčių kalbėti? Panas Cvievka. Ačiū, ponė pirminkė. Tai yra labai aiškus atvejs. Kolega Džambaskiai labai gerai pristatė šio klausimo esmę esmė yra ta, kad vis didesnė grėsmė kyla, nes vis dažniau padirbinėjami šie lipdukai, todėl būtina imtis veiksmų, kuriuos kolega paminėjo. Aš kalbu šešėlinio pranešėjo būdą vardu. Vienas dalykas, pagal antrojo straipsnio trečią dalį Naujojo lipduko įdėgymo laikotarpis yra numatytas 15 mėnesių. Ten yra du elementai - 9 mėnesiai gyvendinimui ir papildomi 6 mėnesiai. Bet nepasakyta, kam tie 6 mėnesiai yra reikalingi. Jeigu būtų galima tos 6 mėnesius panaikinti ir palikti 9 mėnesius, manau, tai būtų geras sprendimas nes laikas yra labai svarbus veiksnys. Tai tokia mano vienintelė pastaba. Ačiū, ponia Cievka, ar būtų daugiau mm, prašymų kalbėti? Ne, ar komisija yra? Niekas nenori kalbėti. Taigi priminsiu, pakeitimai, pakeitimai teikiami iki gruodžio 9 dienos. Periname prie 22 klausimo ir žodis ponui Gasbara. Grazie, signor Dėkoju pirmininkė. Mūsų informavo, kad pranešėjas Endel pavėlino pristatymą e, savo ataskaitos iki vasaros 23 dienos. Taigi aš norėčiau pakeisti taip pat ir mūsų darbus. Mūsų nuomonė, mano nuomonė jau buvo pateikta, bet manau, kad e, reikėtų taip pat e, duoti savo laikos prieš dokumentų parengimą. Ir e, dėl to mūsų pakeitimus e, reikėtų teikti iki vasario pabaigos, e, vas, kovo pradžios, kovo pradžioje ar vasario pabaigoje. 23 vasario yra visai nebloga data. Nežinau, gal reiktų keisti. Ar yra pastabų, kolegos? Ne. Kągi, Baigėme svarstyti šį klausimą ir dabar kitas 24. Pone Delbu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pristatysiu situaciją ir mūsų darbo grupės dėl robotikos darbą. Tai yra robotikos teisės ir robotikos etikos e, darbo grupė. Ponas Andersonas irgi dirba šioje darbo grupėje. Na, mums kartu vyko mūsų darbo grupės posėdis ir per tą posėdį mes bandėme suvokti, apie ką eina kalba, kas vyksta robotikos rytyje. Ir turiu pasakyti, kad viskas yra labai sudėtinga ir labai vairu. Taigi mes e, bandome dar apibrėžti robotiką, ir iš principo tai yra materiali parama susijusi su mechanikos, elektrikos elementais, algoritmais, sensoriais, jutikliais ir kitais dalykais. Taigi keliame klausimą, ar pavyzdžiui tokia programa, kuri yra susijusi su algoritmais, pavyzdžiui, kai yra e, biržoje naudojami algoritmai, ar galime čia tai įtraukti į aprėptį. Na ir tų robotų yra ir labai įvairių ir jie taikomi įvairiose srityse. Tradiciškai mes visi žinome, kad pramonėje robotai yra naudojami ir tai yra pirmos kartos robotai, bet per laiką situacija pasikeitė, reikia pažymėti, kad Europoje, Europa yra pagrindinis gamintojas pasaulyje pramoninių robotų. Ir 40 procentų visos rinkos paslaugų sektorija, naudojant robotus, e, tai yra pramonės sektorius, kuris yra konkurencingas Europoje ir robotai dažnai atlieka tuos, tas užduotis, kur žmonėms jas atlikti yra perdėm sudėtinga, pavyzdžiui, gaisro atveju, tarkim, bandant, tarkim, eksploatuoti povandeninius įrenginius, uh, Taip pat žemės ūkio sektorius yra labai didelis robotų naudotojas, vartotojas. Yra dar viena labai specifinė sritis, tai yra protezų sritis, tai irgi yra robotai, e, ranka, koja, dirbtinė, kuri susijęta su jūsų smegenimis ir daro tai, ką, kokius nurodymus duoda jūsų smegenys. Taigi Taigi tikimės, kad ši rinka bus labai sėkminga ir kad bus robotai sėkmingai pritaikyti, padedant pagyvenusiems žmonėms, kad jie galėtų nepriklausomai gyventi. Ir taip pat, aišku, dar vienas atvejis, kuris yra puikiai žinomas, tai yra automobiliai be vairuotojų ir taip pat nepilotuojami lėktuvai. Čia reikia žinoti, kad Libe komitetas parengė jau pranešimą, ten pateikė visas rekomendacijas, taigi aš manau, kad galime tai paminėti, bet gal net ir neverta daug skirti dėmesio nepilotuojamams lėktuvams. Bet, pažiūrėjau, praeitais metais tai buvo viena dažniausiai dovanojamų dovanų kalėdoms. Tokie nepilotuojami lėktuvai, jų yra įvairių dydžių, jie visur naudojami ir nėra jokių reglamentų ir taisyklių ir Europoje. Dėl to ir kyla problemų, nes nepilotuojami lėktuvai gali kirsti sieną ir ir, pažiūrėjau, draudimas ir taisyklės egzistuoja skirtingos valstybėse narėse, tose skirtingose šalyse, tai sukelia nemažai problemų. Taigi mes visus tos klausimus apsvarstėme ir mums dabar kyla daugiausiai klausimų dėl etikos ir aš manau, kad mes norėtumėme čia parengti tokį e-, etikos, įkurti etikos komitetą, elgesio kodeksą, Europoje dėl tokių robotų naudojimo. Tai būtų pagrindas darbui tokiems mokslininkams, tyrėjams, kurie tobulina tos robotus. Taip pat kila klausimų dėl to, ar laikomės visi tų pačių etikos taisyklių šioje srityje. Bet, na, aš manau, kad tai yra tie klausimai, kuriuos mes galime išspręsti bendraudami su ekspertais, bet labai svarbu iš principo uh, parengti tokius, tokias etikos taisyklės dėl robotų naudojimo. Dabar, kalbant apie juridinius aspektus, čia yra irgi nemažai klausimų. Dalis jų yra susiję su robotais, pavyzdžiui, asmen, asmens, asmenio gyvenimo apsauga, nes tokie robotai negali veikti, jeigu nėra perdodami asmens duomenys. Taigi, pavyzdžiui, jeigu yra robotas, kuris dirba, kuris uh, padeda pagyvenusiam žmogui ir yra gaunama informacija apie tai, apie viską, kas vyksta tame būte, tarkim, ir jeigu yra prieiga prie tos informacijos, tai kaip tvarkyti tą informaciją, kaip su elgtis. Taip pat e, privatumo iš tiesų tas klausimas yra labai svarbus iššūkis, tačiau tai nėra vienintelis klausimas, kuris yra susijęs su robotais, nes e, yra daug kamerų, stebėjimo kamerų panašiai, tai irgi su tuo susijęs su privatumo dalykais. Taip pat kitas klausimas, ar reikalingas mygtukas robote, kur būtų galima, pavyzdžiui, nutraukti duomenų perdavimą. Tai būtų, pavyzdžiui, problema, jeigu būtų tai naudojama automobiliui be vairuotojo, nes e, fiksuojama, tarkim, viskas, kas vyksta automobilyje, pavyzdžiui, e, nelaimingo atsitikimo atveju, bet, pažiūrėjau, jeigu yra tas išjungimo mygtukas, tai tada nėra aišku, kas, sukels, kas sukėlė, pažiūrėjau, avariją, tada kyla problemų su draudimu ir panašiai. Tai yra tikrai daug tokių gan sudėtingų klausimų. Kitas, kitas rytis, kuri irgi labai svarbi, kalbant apie robotiką, tai yra kibernetinio saugumo problema, tinklų saugumo klausimas, nes nėra kokių tai tinklų saugumo sertifikatų Europoje, pavyzdžiui. Na, bent jau mano mobilusis telefonas, pavyzdžiui, nutraukiamas pokalbis, vidury pokalbio, aš kalbu mobiliuoju telefonu ir nutraukiamas mano pokalbis. Ar taip, jeigu taip atsitiks, pavyzdžiui, su robotu, kuris, kuris vairuos tą automobilį ir staiga, jeigu tas ryšys nutrūksta, tai, na, sukels tai didelių problemų. Taigi, uh, Iš tiesų, tai yra daug sudėtingų klausimų, kuriuos reikia išspręsti. Aišku, tai nėra mūsų kompetencijai tenkantis klausimai, bet mes e, turime ir kitų komitetų atstovų savo darbo grupėje. Toliau dar vienas klausimas, e, kurį, kuriam turime skirti mes daugiausia dėmesio, tai yra atsakomybės klausimas, būtent kas yra atsakomybės atsakingas, pavyzdžiui, jeigu nelaimingas atsitikimas su robotu įvyksta? Ar tai naudotojas, ar savininkas, ar pats robotas yra atsakingas už tai? Nes Prancūzijoje, tarkim, yra tokia teorija, kad mes privalome suteikti robotui tapatybę tokią. Nes tada tokiu atveju robotas būtų atsakingas. Taigi tai yra tie klausimai, kuriuos mes turime aptarti. Kitas Kitas rytis tai yra rytis susijusi su e, sutartinė teisė. Tai irgi yra labai sudėtingas klausimas. Pavyzdžiui, ar, ar mūsų sutarčių teisė tokia, kokia ji yra dabar, gali būti taikoma robotų atveju, nes jūs įsigijate robotą, pavyzdžiui, ir reikia ap, apdrausti eksploatavimu, rūpintis ir panašiai. Ir norėčiau komiteto paklausti, ar mes galėtumėme komitete surenkti tokį, tokius klausimus, pakviesti ekspertus, nes ekspertai, pažiūrėjau, irgi nesutarė, laikosi skirtingų nuomonių. Tai būtų tikrai mums įdomu kažkaip svarbu pasikalbėti su, su tais, kurie sako, kad griežta atsakomybė turi būti numatyta, kiti, kad tai atvejų valdymas ir panašiai, kiti, kad mažiau atsakomybės turėtų būti numatyta. Dar, dar vieni sako, kad robotai turi gauti ta, kažkokią tai tapatybę ir, ir panašiai. Taigi visi tie e, dalykai, kuriuos mes turėtumėme aptarti su ekspertais, nes aš tik tai pasidalinau savo tokiamis, tokiamis žiniomis ir aš prašyčiau tokio, tokio klausimo, nusirengti tokius klausimus. Mes turime tų ekspertų nemažai, tačiau tikrai būtų labai įdomu išklausyti jų įvairių nuomonių. Taip pat yra ir autorių teisų klausimas, kuris kyla būtent jeigu robotas yra, e, jis pagamintas robotas yra kaip kūrinys, tai kas parduoda autoriaus teisės, čia vėlgi yra svarbus klausimas, tai kurio mes turime užsimti ir taip pat saugumo klausimai, darbuotojų saugos klausimai, nes pirmos kartos, tarkim, robotai, kurie buvo naudojami pramonėje, ten buvo labai aiškus atskirimas - robotas ir žmogus. Ir neturėjo jie tarpusavį jokio kontakto, nes robotai tai buvo, na, šiek tiek pavojingas dalykas ir buvo bandoma išvengti kontakto tarp žmogaus ir roboto. O naujos kartos robotai, kurie dabar yra rinkoje, ten yra saveikumas skatinamas tarp roboto ir žmogaus. Taigi reikia apibriežti saugumo taisyklės, saug, darbo saugos taisyklės. Taip pat yra vartotojų apsaugos klausimai, čia irgi labai svarbis rytis, kalbant apie robotiką. Ir taip pat sveikatos klausimas, nes daug robotų naudojama visuomenės sveikatos rytyje, tai yra chirurgijoje, tarkim, kurie yra kaip medicininė įranga, bet aš nežinau, aš abejoju, ar tai yra uh, pakankamas sertifikavimas ir kontrolė ir taip pat yra visa protezų sritis, kuri kaip yra naudojami tie protezai užbaigti žmog, žmogaus kūne, kūnui ir um, kalbant apie sveikatą, pavyzdžiui, jeigu yra operacija, ar tai yra galimybė pagerinti sveikatą, pagerinti žmogų, ar tas, tai, kad yra protezas, ar, ar tarkim, kažkokia įranga medicininė integruota, tai yra, aišku, visuomenės sveikatos klausimas, tai yra galimybė pagerinti žmogaus kūną ar panašiai. Ir tai yra tie etikos klausimai, kuriuos mes turime aptarti su etikos ekspertais taipogi. Taigi aš manau, kad Aš pristačiau tos visus klausimus ir puikiai suprantu, kad Astūra tai yra mūsų parlamento mokslinio tyrimų centras, kuris na, pradėjo tokią studiją, kuri rezultatus pateiks po vasario ar kovo mėnesį. Ir aš norėčiau parengti tokį pranešimo projektą galbūt kovo mėnesį, e, atsiprašau, gegužės mėnesį, kad visi galėtų įsisavinti tą informaciją, taip pat ir visi kiti susiję komitetai galėtų susipažinti su, su situacija ir išsakyti savo nuomonę. Ir aš sužinojau, lankydamasi įvairiose, įvairiose moksliniuose centruose, kurie dirba su robotika, būtent, kad yra daug e, mokslinės fantastikos, bet yra ir daug dalykų, kurie realiai yra įgyvendinti. Ir aš manau, kad mums reikia aiškių, lankščių taisyklių, kad nestabdytumėme mokslinių tyrimų ir plėtros, bet taip pat reikia suprasti, kad plėtra vyksta labai greitai, technologinė plėtra yra labai greita, tai dėl to reikia greitai prisitaikyti. Taigi mano manimo pirmos kartos robotai, na, viskas. Ten jau kaip ir aišku, tai yra mašinos, mechanizmai. Na, o antros kartos robotams reikia naujų taisyklių. Ir čia dar, tai yra 20-25 metų kartos robotai, kurie pager, tai yra pagerinti žmonės. Žmo... Ir čia labai aišku svarbu surenkti ir tinkamas diskusijas. Tačiau nereikia galvoti, kad rytoj čia robotai atsigręš prie žmogų ir, ir pradės su mumis kovoti ir panašiai. Taigi tai yra daug iššūkių ir, ir mes darbui konkrečiai panaudojimui skiriame vieną, vieną diskusiją ir vėl čia ekspertai nesutarė dėl panaudojimo. Vieni sako, kad 40-60 procentų žmogiškos veiklos gali pakeisti robotai O kiti sako, kad kažina robotai sukur, ma, ne, netimsi žmonių darbo, kad nereikia jų bijoti. Bet mes suprantame, kad reikia kitų talentų, reikia kitų kompetencijų, nei tokių, kurios reikalingos dabar. Tai faktiškai tai yra mokymasis visą, visą gyvenimą, tai yra apmokymas žmonių, kurie dirba ir taip pat mokslininkai mano, kad čia reikalinga sukurti atitinkamą uh, atitinkamą sistemą apmokymams tam, kad darbuotojai galėtų prisitaikyti prie greitos technologinės raidos. Užimtumo komitetas taip pat turi darbo grupę, kuri pradėjo darbą visai neseniai ir kuri yra užsima užimtumo klausimais ir užimtumais kiek tai, užimtumo klausimais kiek tai susijęs su robotika. Taigi mes dirbame kartu, bet yra ekspertų, kurie sako, kad tai, kad pramonėje yra naudojama daugiau robotų, leidžia užtikrinti ir saugoti konkurencingumą ir kad tai yra galimybė atgaivinti tam tikrą pramonę, kuri buvo perkelta, pavyzdžiui, į, į tas šalis, kur pigi darbo vieta ir kad tai leidžia susigražinti tas, tas pramonės įmonės į Europą. Taigi, mm Na, bendrai pažvelgus, kas vyksta kitose žemynuose, matome Junktinės Amerikos valstijas, kuri pažengusi daug robotikos rytyje, Kinija daug investuoja į robotiką, taigi be robotų neišsiversime. Ir aš manau, kad mums geriau būtų imtis reikalų, imti reikalą į rankas ir sukurti taisyklės, kad mūsų pramonė galėtų irgi dalyvauti, o ne imti robotus iš kitų žemynų. Taigi tiek, pirmininkė, aš norėjau papasakoti, aš galėčiau ištisas valandas apie tos robotus kalbėti, bet gal tiek pradžiai ir esu pasirengusi atsakyti į klausimus. Aš tik tai norėčiau išką paprašyti surenkti tos klausimus dėl sutartinės, sutarčių teisės, nes man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Ačiū, ponė Delvo. Jūs sakėte, kad jūs ir taip sukaupusi nemažai e, žinių ir dabar reiks to antrojo klausimo, kad sužinotumėme dar daugiau. Mes, aišku, išklausysime kolegų nuomonės, bet aš tikrai e, su malonumu galėčiau pritarti šiai idėjai. Ir čia, pažiūrėjau, Belgija yra labai svarbus sektorius susijęs su robotika ponas Lohan Aleksandr, tai vienas konkretus specialistas Belgijoje dirba. Jisai medicinos srityje anksčiau dirbo, parašė labai tikrai puikią knygą Mirčių mirtis ar kažkas tokio ir jisai kalbėjo, kaip algoritmai keičia žmogų ir panašiai. Taigi mes Europoje tikrai esame daug nuveikę e, robotikos srityje, ypatingai chirurgijos srityje yra daug vietų, pažiūrėjau, Strasbūrė, e jau ketverius metus yra kardiovaskuliarnės operacijos atliekamos robotų pagalba. Robotų pagalba. Pavyzdžiui, chirurgas sėdi kažkur kitoje visai pasaulio vietoje ir robotų pagalba, kurį valdo kompiuteris atlieka operaciją. Kas nori pasisakyti? Ponas Anderson? Well, thank you. Uh... Dėkoju. Aš sutiksiu ponę Delvo kad tai tikrai labai įdomi darbo grupė e, ir tema yra tikrai labai daug apimanti ir įdomi. Buvo nuveikta jau daug daugiau negu kad aš maniau. Buvo tikrai e, pasiekta tam tikrų dalykų, tam tikri dalykai jau buvo realizuoti, tapo realybę. Ir manome, kad taip pat gana greitai dar daugiau dalykų bus sugyvendinta. Per kelis metus pažanga tikrai labai greita robotikos rytyje. Taip pat matome, kad kai kuriuose srityse pokyčių bus, e, galbūt apie juos ir nežinosime ir dėl to būtina pasitekti reglamentavimą. Pavyzdžiui, viena iš tų sričių, kur pokyčių jau yra, yra nepilotuojamų lėktuvų sritis, nes e, šie lėktuvai jau yra gaminami, jie yra naudojami stebėjimui, jie yra netgi, jie nesusiduria, sudūšta ir taip toliau. Taigi, mums tikrai reikėtų pagalvoti, kokio reglamentavimo bepiločiams lėktuvams reikėtų. Ši veikla jau vykdoma Jau yra vykdoma taip pat ir robotikos chirurgija ir taip toliau. Taip pat yra dar daugiau sričių, tokių kaip pavyzdžiui robotiniai automobiliai. Bet jeigu mes norime, kad Europos Sąjunga turėtų konkurencingumo privalumų, privalumų būtina pasitelkti politinę veiklą ir greitinti būtent šių sričių vystimasi. Tai pasakytina ypač apie dirbtinį intelektą. Ateinančiais e, dešimtmečiais kils nemažai klausimų šioje srityje ir aš nežinau, kad, ar mes tikrai rasime atsakymus, bet klausimų tikrai verta tikrai susipažinti ir su klausimais. Dėkoju. Ponas Deskan. Dėkoju pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad ši tema yra tikrai um, patraukli. Tiesą sakant, šiek tiek pavydžiu poniai Delvos už, dėl jos kontaktų šiame sektoriuje. Tikrai klausimus e, su ekspertais reikėtų suorganizuoti tam, kad išsiaiškintume, e, susipažintume su šitą temą išsameu. Prieš interneto, prieš interneto epochą tikrai prieš 20 metų viskas kainavo daug daugiau. Ir manau, kad už 20 metų pasaulis bus visiškai kitoks, mūsų gyvenimas pasikeis radikaliai. Aš kalbu apie internetą, todėl kad e, prieš 20 metų mes e, nekėlėme tam tikrų svarbių klausimų, o vėliau pamatėme, kad mes šiek tiek atsilikome, kad reikėjo atnaujinti taip pat ir teisės aktus, reglamentavimą ir kad mūsų vartotojai dar nebuvo pasiruošę pokyčiams. Kolegija yra teisi. Robotų svarba auks, mes turime taip pat rasti atsakymus į tam tikrus klausimus susijusius su, su sauga, atsakomybė, uh, tam tikrais teisiniais e, aspektais. Aš nemanau, kad e, robotai kada nors taps e, juridiniais asmenimis, bet mes to negalime žinoti. Taigi aš pritariu kolegijai, kad tikrai reikėtų surenkti klausimus šią temą ir taip pat lauksiu jos pranešimo, nes su juo norėčiau kuo greičiau susipažinti, norėčiau žinoti, ko laukti iš ateities. Manau, kad vasario mėnesį. Galbūt šis pranešimas jau bus ir kovą bei ar balandį galėtume suorganizuoti tos klausimus. Dėkoju. Prašau. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti už e, šį pristatymą. Jis buvo tikrai įdomus, žaismingas. atsakomybės e, klausimas e, yra keliamas e, jau labai seniai. Yra keliamas objektyvios atsakomybės klausimas, bet taip pat reikėtų, kyla tokie klausimai, kaip kad pavyzdžiui, ar robotai turi dvasę. Taigi krikščionybė, krikš, krikščioniško religijoje yra dažnai diskutuojama apie tokius klausimus, kurie galėtų būti susiję taip pat ir su robotais. Tai yra tikrai labai įdomus e, filosofiniai klausimai. Jūs kalbėjote taip pat ir apie automobilius ir apie pavojus, kurie gali kilti e, vairuojant. Pavyzdžiui, visi e, lėktuvai dabar juose yra naudojama robotika. Ir daž, dažnai, dažniausiai avarijos įvyksta būtent dėl pilotų kalties, o ne dėl tų įrenginių kalties. Tai yra įdomu ir bet taip pat tuo pat metu tai kelia nerimą. Na, grįžtant prie etikos klausimą, aš prisimenu, kai mokiausi Litėjoje, perskaičiau vieną mokslinės fantastikos knygą, kurioje buvo rašoma apie robotus ir robotai turėjo tam tikras pareigas, pavyzdžiui, saugoti gyvybę, gelbėti žmonės, kurie jiems duodavo nurodymus, bet galiausiai tas robotas susprogo, nes ką nors gelbėdamas jis turėjo žudyti kitus, na ir tokia, pavyzdžiui, knyga yra susijusi su visokiais etiniais klausimais. Žinau, kad tiesa Gal ne čia reikėtų apie tai kalbėti, bet e, apskritai, kalbant apie darbą, apie tai, kad e, žmogaus darbą pakeis robotai, reikėtų pagalvoti ir apie finansavimą. Nes e, aš suprantu, kad pavyzdžiui Japonijoje robotai naudojami labai dažnai, bet koks, kokie turėtų būti mokesčiai Mm, kokia turėtų būti fiskalinė sistema, nes, e, tarkim, kai dirba vienas asmuo, yra mokami pajamų mokesčiai, o kai ateityje vietoj žmogaus dirbs tie robotai, nebus pajamų mokesčio, didės nedarbas, tada reikės tikrai mm, kelti panašius klausimus Aš suprantu, kad galbūt ne šiame posėdėje turėtume apie tai diskutuoti, bet jeigu mes kalbame apie klausimus, turėtume pagalvoti taip pat ir apie pasiekmes, kurios galėtų būti mūsų visuomeniai ir apie finansavimą, mūsų socialinio, mm, etinio modelio mm, finansavimą. Dėkoju, ar būtų dar norinčių pasisakyti? Na, jūs jau tikrai daug išklausite apie robotiką. Aš taip pat prie to prisidėčiau. Tai yra tikrai labai įdomus klausimas. Aš domiuosi Juana ir mokslininkai teigia, kad kai pagerinsime kalkulatorių 15 tūkstančių kartų už 20 metų, mes sugebėsime perkelti ne tik genus, neuronų veikimą, amino rūkščių, rūkštis. Praktiškai viską sugebėsime, visas žmogaus funkcijas galėsime perkelti į robotą išskyrus jausmus. To dar negalėsime padaryti. Na. Per mažiau negu 20 metų turėtume 15 tūkstančių kartų pagerinti tuos kalkulatorius. Uh, skaičiavimo įrenginius ir e, tikrai jūs labai teisingai sakėte, ponė, kad yra susiję ir su mokslinio tyrimų vystymo finansavimu Europoje ir su socialinė aplinka, teisinė aplinka nes reikės galvoti apie neutralumą to roboto, taip pat kaip galvojame ir apie tinklo neutralumą. Ir taip pat reikės pagalvoti ir apie darbo saugumą, darbo aplinką. Nežinau, ką jūs apie tai manote, kolegos, bet aš manau, kad uh, galbūt uh, vieno posėdžio neužteks, nes reikėtų galbūt kažkokios tų posėdžių sekos. Aš matau, kad e, daugmaž visi suprantate, kad e, sutarėte, kad e, tokio klausimo reikėtų galbūt pirmo ketvirčio pabaigoje. Taip, reikėtų kreiptis į ekspertus kuo greičiau, tam, kad jie turėtų laiko. Ir tikrai galime surenkti ir kelius klausimus, todėl kad šitą apima kelias kitas temas ir uh, Nežinau, ar mes tikrai galėtume per vieną dieną aptarti visus klausimus. Aš asmeniškai po trijų valandų jau esu paprastai šiek tiek pavargusi, taigi norėčiau galbūt paraginti suorganizuoti kelias trumpesnės sesijas, kelias trumpesnius posėdžius. Na, norėčiau šiek tiek sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Aš pritariu ponui Andersonui. Tikrai į visus klausimus atsakymų dabar nerasime, bet labai svarbu kelti tos klausimus. Todėl, kad diskusijų reikės ne tik Europos parlamente, bet reikės taip pat ir visuomenės diskusijų. Turėsime klausti, kur link einame, ko siekiame ir kaip galėsime gyventi kartu su tais robotais. Taigi tai yra gana filosofinio pobūdžio klausimas, bet tikrai svarbu apie tai diskutuoti ne tik e, e, ekspertų, mokslininkų būrelėje. Mes galime tikrai ilgai diskutuoti apie robotus ir ar apie tai, ar jie ką nors turės dvasę, aš to tikrai nežinau. Niekas to nežino. Bet e, žmogų, žmogui, žmogus stebina robotai jau gana seniai nuo antikos laikų. Aš manau, kad um, užuot sakęs, kad mes viską sutvarkysime, reikėtų labiau sutelkti dėmesį į tai, ką reikėtų daryti kuo greičiau. E, reikėtų ieškoti atsakymų būtent į tuos klausimus, kurie kyla dabar. Pavyzdžiui, kalbėkime automobilius be vairuotojo. Tai bus, e, nebus Google Car, Google automobilis. Aš sužinojau, kad Google Car gali veikti tik, kai šviečia saulė ir kai kelias yra ganėtinai platus ir be kliūčių. Taigi tikrai Europoje, Briuselėje, turint omenyje, koks čia yra klimatas ir e, kiek važinėja automobilių, toks automobilis važinėti gal negalės greitų metų, bet ateityje tokie automobiliai, pavyzdžiui, galės patys pasistatyti, patys save pasistatyti. E, na, Konvencijos, vienas konvencijų yra nustatyta, kad vairuotojas automobilė turi būti, jis turi laikyti variklį, taigi mums reikės taip pat ir teisės aktų pokyčių. Na, aš apie tai daug išsamei kalbėti šiuo metu nenorėčiau. Taigi dabar E, jau kalbėsime apie antrąją robotų kartą, apie robotų ir žmonių e, bendravimą, ryšį. Na, o vėliau bus trečioji robotų karta. Šie robotai bus daug autonomiškesni, bus visiškai autonomiški. Taigi, aš siūlyčiau, žinoma, nepamiršti ir ateities perspektyvų, bet taip pat sutelkti dėmesį ir skubiausiams klausimams, kuriems reikia atsakymo dabar. Na, taip pat žinoma, kalbėsime ir apie um, asmens, juridinio asmens uh, klausimą, apie apmokestinimus ir apie finansavimą, kurį reikia žmonėms, kurio reikia žmonėms. Mūsų socialinė apsauga yra paremta darbo jėgos apmokestinimu ir jeigu robotai pakeis žmonės darbe reikės tikrai apgalvoti, kaip, e, koks finansavimo modelis turėtų būti pasirinktas socialinės apsaugos sistemoje. Taigi reikėtų galbūt kelti šios klausimus ir galbūt suformuoluoti tam tikras rekomendacijas. Na, aš džiaugiuosi, kad jūs pritarėte mano entuzijazmui. Labai ačiū už jūsų pasakojimą. Dabar perėmėme prie kitos temos. Gal trumpai galėtumėte papasakoti, ponia Cvefka, apie apsilankymą Vašingtone. Pana Džambaskai, kas iš jūsų norėtų? Pradėsiu aš, ačiū. Buvo labai įdomi programa, skirta daugiausia dviem temam. Pirmoji TTIP darybos, o kita intelektinė nusavybė dėl transatlantinės partnerystės susidarė įspūdis, kad rybos pakankamai dar mažai dėmesio sulaukia iš teisėkuros institucijų. Kol kas daugiau buvo įstrų dėl ramio vandeninio partnerystės sutarties. Mums ribotai pavyko rasti gerą darybų partnerį, kuris galėtų su mumis aptaręs ES ginčių sprendimo pasiūlymo detalės. Ir tas pasiūlymas, aišku, dar buvo gana naujas, kai mes lankėmės Vašingtone, tačiau kongreso narių e, žinios apie konkrečias e, dėrybinės problemas, pavyzdžiui, valstybės ir investuotojo ginčių sprendimo mechanizmą buvo pakankamai nedidelis. Labai įdomi diskusija įvyko su e, JAV prekybos atstovais ir intelektinės nusavybės ekspertai, ekspertų, kuris daug kalbėjo apie geografinių nuorodų apsaugos trūkumus, patekė daug vairiausių skaičių, Buvo sunku iš karto tai reaguoti ir, aišku, norėčiau paprašyti sekretariato susiekti su prekybos atstovu vėl ir paprašyti tų dokumentų apie geografinės nuorodas ir tos argumentus, kurie mums buvo pateikti, nes buvo gana viskas įdomu ir išsamu, tačiau neįmanoma buvo viską iš karto suvirškinti per trumpą laiką turėjome susitikimų su patentų biuru ir intelektinės su, su autorinių teisų biuru. Buvo viskas įdomu sužinoti, kokios yra autorinių teisų reforma, kuri yra panaši ir e, reforma Europoje. Pavyzdžiui, kalbama apie nuostatas tiems darbams lašlaišiams skirtas, būtų naudinga pasikeisti ir patirtimi, e, kur mes e, žinome, kaip veikia darbų našlaičių direktyva, nors komisija turėtų netrukus paskelbti tos direktyvos veikimo įvertinimą, taip pat daug kalbama buvo apie e, autorinių teisų biuro struktūrą JAV. Ir šiandien jūri komitetas balsavo dėl OHEM restruktūrizavimo, kas bus ES autorinių teisų biuras ateityje. JAV daug kalbama apie, buvo apie registrų, informacinių sistemų restruktūrizavimą tame biure. Ir kadangi OHM e taip pat nagrinėjo tą pačią temą, tai yra kaip pagerinti registravimą ir informacinės sistemas, tai tai yra sritis ir galbūt ateities bendradarbiavimai. Be to, JAV dirbama gerinant, gerinant pranešimų ir turinio išėmimo e, sistemas, pavyzdžiui, siekiant užtikrinti, kad net bereikalo nebūtų išėmamas turinys iš interneto. Būsimoje balsuojo knygoje manoma numatyti naujas išimtas transformuojamės darbams, kas e, šiuo metu aptariame komisijoje. Aš džiaugiausi galimybę apsilankyti aukščiausiame teisme ir trumpai pakalbėti su vienu iš teisėjų, teisėjų Brairių. Mes kalbėjomės konkrečiai apie tokias temas, kurias parlamentas analizavo aptardamas e, autorinių teisų pranešimą. Pavyzdžiui, viešojo domeno aspektus. Taigi buvo įdomu e, sužinoti, kad dauguma diskusijų dėl autorinių teisų taip pat e, aptarinėjamos ir JAV. Dėl transatlantinės partnerystės tai tie dalykai, kurie Europoje atvirai ir karštai aptariami, yra menkai žinomi e, JAV. Toks man susidarė įspūdis. Ačiū, ponia Cevka. Ačiū. Visiškai sutinku su Džiulijos žodžiais. Tai buvo labai įdomus vizitas, viena vertus, kita vertus gana stebinantis. Aš įsivaizdavau, kad mūsų Amerikos partneriai daugiau žinos e, apie kai kurios dalykus, pasirodė, kad, kad, kad e, jeigu kalbėsime apie kontaktus su kongresmenais, tai žinių tarp jų žinojimą jie padaug pademonstravo. Administracija daugiau žinojo apie tos dalykus. Julija minėjo tuos biurus, su kuriais mes bendravome. E, jų žinios pasirodė išsamios, nebūtinai jų išvados tokias pat kaip mūsų, tačiau žinių jiems pakanka. Ir turėtume kelti klausimą, ar mūsų ekspertai turi tokių gilių žinių apie amerikiečius, 40 e, minučių labai įdomi paskaita buvo apie geografinės nuorodas, tačiau išvados, kurias jie pateikė, labai smarkiai skiriasi nuo to, ką me, apie ką mes kalbame čia Europoje. Taigi, žinoma, mano nuomonė, reikėtų ir toliau tęsti bendradarbiavimą tarp atstovų rūmų ir Europos parlamento. Žinau, kad mūsų kolegos iš Amerikos planuoja apsilankyti pas mus kitų metų pradžioje, tai yra labai gerai. Taip pat man susidarė įspūdis, kad, kad kapitolijos, e, ant kapitolijos kalvos ne per daug galvojama apie transatlantinės partnerystės susitarimą. E, čia daugiau dirba administracija. Aišku, mūsų kolegos galiausiai turės priimti galutinį sprendimą dėl šios sutarties, todėl jie turėtų žinoti, dėl ko jie turės balsuoti. Kai dėl autorinių teisų, tai labai įdomi diskusija. Čia buvo iš tiesų mes esame panašiame etape, ieškodami sprendimų amerikiečiai turi labai įvairialypę sistemą ji nėra nusikliai taikoma visoje jungtinėse valstijose, yra skirtingų nuostatų skirtingose valstijose. Ir per vieną mūsų susitikimų aš pasiūliau nuolat keistis informaciją apie tai, kad galėtume išspręsti kai kurias problemas, kurios gali atsirasti ateityje, besidariant dėl tokių sustarimų kaip transatlantinės partnerystės sustarimas. Taigi vizitas buvo labai įdomus, labai reikalingas ir gaila tik tai, kad taip retai mes turime galimybių nuvykti į JAV, jie yra mūsų svarbus partneriai. Galbūt dėl to, kad Europa yra tokia daug įvairesnė. Mūsų partneriai Amerikoje šiek tiek rezervuotai bendradarbiavę su mumis. Reikėtų artinti tą bendradarbiavimą, stiprinti jį. Ačiū, daugiau pastabų nėra. Ačiū už pasisakymus. Toliau 26 klausimas. Tai yra apsilankimas E, Europos observatorijoje dėl intelektinės nusivės teisų pažeidimų. Pana Reda taip pat ten buvo, jeigu norite pradėti pristatymą šio klausimo. Prašom. Uh, thank you. Ačiū. Mielai, galiu pradėti observatorija pristatė savo veiklos programą 2016 metams ir taip pat išklausė mūsų narių pasiūlymų. Ir aš manau, kad pats aktualiausias teisės reikalų komitetui yra tai, klausimas yra tai, kad observatorija sistemingai peržiūrės precedento teisę dėl e, priekybinių paslapčių ES. Aš manau, kad yra labai aktualu, turint omenyje vykstančias diskusijas dėl um, priekybinių paslapčių direktyvos, nes tokiu būdu mes galėsime išvelgti tas problemas, kurios galbūt egzistuoja pritaikant e, priekybinės paslaptis įvairiose valstybėse narėse. Kaip žinote, parlamentas pasiūlė viešo sektoriaus apsaugą Tai dabar, kaip sėkis, analizuoja observatoriją ir taip pat žiūri, kiek viešojo sektoriaus e, įmanomas, kiek viešojo sektoriaus įmanoma prezidentinė vertė e, filmo, filmų pramonėje. Tai jie darys kitais metais. Taip pat yra domimas ir būsima veiklos programa, turint omenyje, kad egzistuoja skirtingi požiūriai į autorių teisų laisvanorišką registravimą, pavyzdžiui, tai ypatingai aktualu Prancūzijoje, kur egzistuoja tam tikra sistema, kaip e, autoriai gali greit, geriau įrodi, įrodyti bilinėjimuose atveju, kad yra vieno ar kito kūrinio autoriai. Ir dabar, kai yra perinama prie Europinio intelektinės nusavybės biuro, būtų tikrai labai įdomu giliau tuo pasidomėti. Taip pat yra ir kitas klausimas, kaip OHIM dirba šioje srityje ypač kai kalba eina apie viešuosius registrus, kaip žinote, Europos parlamentas prieėmė e, nežinomų autorių direktyvą, nežinomų autorių kūrinių direktyvą praeitais metais ir kur kalbama apie tokių darbų registrus, nežinomų autorių darbų registrus ir su tuo susijusias problemas. Tai jau metus turime tokį dokumentą ir 1300 tokių kūrinių yra užregistruota kaip nežinomų autorių kūriniai tame registre ir dauguma tų kūrinių, 750, yra iš Niderlandų kino archyvo. Taigi tikrai šioje pramonės srityje yra daug padaryta, bet kitose sektoriuose dėja tą padaryti labai sudėtinga ir mes šiek tiek kalbėjomės ir su atsakingais asmenimis, kurie atsakingi už tuos registrus. Ji konkrečiai e, pristatė situaciją ir uh, ypač turint omenyje bibliotekas ir archyvus, tai susiję aišku ir su kaštais, bandant išsiaiškinti e, kūrinių autorius ir čia yra daug kliūčių ir bibliotekos bei archyvai norėtų pasinaudoti e, teisės aktais dėl nekomercinių e, kūrinių ir juos tas taisyklės taikyti ir nežinomų autorių kūriniams ir pavyzdžiui, tarkim, yra, jeigu fotografija, kuri, fotografijos pažinėt nepatenka į nežinomų autorių kūrinių direktyvą, taigi peržiūrintą teisės aktą galbūt būtų galima į tai atsižvelgti toliau. Dar pateikėme pasiūlymus įtraukti į veiklos programą privataus kopijavimo klausimus. Dėl DSM pranešimo šiandien buvo irgi dėl to balsuojama, kad būtų daugiau informacijos apie, apie žalą nes, pavyzdžiui, kompensacijos už privatų kopijavimą valstybės nese labai skiriasi ir tai reiktų panalizuoti, Ohimas tą turėtų padaryti, atlikdamas studiją. Na ir dar buvo tokios grupių diskusijos, ponas Kavada galbūt daugiau irgi apie tai papasakos. Aš dalyvavau dviejose diskusijose dėl jaunimo ir kitoje dėl vartotojų apsaugos ir diskusijos buvo labai panašios į tas kurios buvo surinktos ir čia parlamente, turint omenyje skaitmeninę bendrąją rinką. Dėkoju. Aš irgi savo ruoštą norėčiau papildyti jums leidus. Šalia to, ką jūs sakėte, nes aš irgi dalyvavau plenarinėje sesijoje, OHIM plenarinėje sesijoje. Žinote, kas yra OHIM, tai yra vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba. Ir mane nustebino, kiek dinamiškai yra ši agentūra, kuri svarsto labai jautrius klausimus ir atlieka tyrimus, studijas. Tai nėra ta organizacija, kuri dirba labai lengvą darbą ir iš tiesų ten yra daug ir nepriklausomumo, neutralumo toje agentūroje. Tiesiog e, tie žmonės, kurie ten dirba, atlieka puikų darbą, tai yra puikia priemonė. Ir mums buvo pristatyta pristatytas agentūros darbas ir įvairios analizės, tyrimai atlikti tose srityse, kurias jūs irgi minėjote, aš prie jų negryšiu. Na ir jaunimas, kaip skaitmenė rinka, taip pat kaip ES piliečiai elgesi su intelektinė nuosavybė, taip pat intelektinė nuosavybė ir Europos įmonių veikla, tai irgi yra svarbus dalykai. Visa tai buvo labai, visa tai tos analizės buvo uh, užfiksuotos ir buvo surasta tikrai įdomių faktų, nes buvo kalbama apie konkrečius specifinius dalykus, o ne apie bendrus dalykus ar ideologinius dalykus. Taigi, paminėsiu kelis pavyzdžius. Mes, pavyzdžiui, žinome, kad observatorija atliko tyrimą, tokie klausos, nuomonio klausos tyrimą, kur buvo bandoma išsiaiškinti, kiek priekybinės paslaptys yra svarbios Europos ekonomikoje. Na ir tyrimo metu buvo išsiaiškinta, ypač tai yra aktualu, kad, kadangi dabar yra deramasi dėl tos direktyvos, priekybinių paslapčių direktyvos ir tas parengtas tekstas yra gan neblogai subalansuotas, tai bent jau buvo teigiama tame tyrime, nes kalba eina apie skaidrumą ir apie šaltinio konfidencialumą, kad, pavyzdžiui, žurnalistas atlikdamas savo tyrimą galėtų na, atlikti tą tinkamai, neatskleidžiant savo šaltinio. Taip pat e, diskusijų pabaigoje buvo kalbama apie tai, kad galbūt būtų galima įsteigti fondą ir tokiu būdu užkirsti kelią intelektinės nusavybės teisės pažeidimams, pažeidinėjimams. Tai yra susiję ir su valstybėmis narėmis ir ES ir taip pat stambiomis priekybinėmis įmonėmis ES, nes jų, pavyzdžiui, gamybinės paslaptys tokiu būdu būtų geriau apsaugomos, taigi tai būtų mišrus finansavimas iš viešojo sektoriaus ir taip pat privataus sektoriaus ir aš manau, kad mes taip pat turime pagalvoti apie nuobaudų harmonizavimą, sankcijų harmonizavimą ir taip pat teis, veikimo taisyklių harmonizavimą, turint omenyje tarpininkus. Na ir šiais metais mes su observatorija bandėme aptarti visus tuos klausimus. Tai yra aktualu kalbant ir apie ekonomiką, apie jos gyvybingumą, taip pat tai svarbu kalbant apie intelektinės nuosavybės apsaugą. Taip pat labai svarbus ir fundamentalūs moksliniai tyrimai, nes 50 procentų įmonių ES naudoja intelektinės nuosavybės teisės. Taigi, uh, Aš e, taip pat norėčiau pasakyti, kad tie dokumentai, kuriuos pristatė observatorija, taip pat tie tyrimai, jeigu jie jūs domina, tai tikrai kreipkitės į mus, mes e, galėsime perduoti juos, niekas abejonės. Taigi dėkoju. Dabar dar vienas klausimas, 27. 27 tai yra subsidiarumo klausimas. Čia norime atkreipti dėmesį į tai, kad gavome nuomonę vieną. Reikia tiesiog paskelbti, kada bus kitas posėdis. Kitas posėdis vyks Strasbūrė pirmadienį, 14 gruodžio dieną, nuo 7 iki 10 valandos. Taigi dar kartą Strasbūrė įvyks kitas posėdis. Neįlinis, o įlinis kada įvyks? Sausio 11. Pirmadienį. Pirmadienį po pietų aš čia įsivaizduoju, trečią valandą. Prašau. Taip, ir dar papildomas eilinis posėdis Strasbūrė numatytas pirmadienį. Taip, čia 14 gruodžio pirmadienį numatytas tas posėdis. Mhm, 14 gruodžio. Nuo 7 iki maždaug 9 ar 10 atsineškit po sumuštinį ar ką norit. Taigi, geros popietės. Dėkoju už puikų darbą.